I think we can start. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich Gerbiami ponės ir ponai, mėly kolegos, sveikinu susirinkusius iš šios dienos posėdį, darbo atvarkė jums yra išdalinta, jeigu nėra prieštaravimų, tai galime darbo atvarkę patvirtinti. Nematau prieštaraujančių, taigi darbo atvarkė yra patvirtinta. Antrasis klausimas yra rekomendacijos komisijai e, dėl TTIP dėrybų. Pranešėjas yra Vim van de Kamp nuo liaudės partijos. Ši nuomonė yra labai svarbi, siekiant pabrėžti, kokia reikšmė tenka transporto sektoriui transatlantiniuose santykiuose, ypač e, turintaminė kabotažo ribojimus, kurios taiko ją pusė, taip pat ir aviacijos bei laivybos transporto e, srityje. 56 pakeitimai buvo pakeitimai teikti ir juos šiandien svarstysime, lankėmės jungtinėse valstijose, žinome, dar, kalbėjomės apie transatlantinę prekybos ir investicijų partnerystę. Padėtis yra pakankamai sudėtinga e, ir reikės viską išsamei apsvarstyti. Žodis pranešėjai, ačiū ponė pirmininkė, tiksliau pranešėjai jui. Visiems linkiu, ponė pirmininkė, geros popietės. Pirmiausiai noriu padėkoti šešėliams pranešėjams, savo kolegams už e, e, tą e, kritinį tokį dalyvavimą rengiant šį pranešimą, mm, turint omenyje, kad buvo parinktas nedidelis skaičius 76 pakeitimai. Praėjusią savaitę, trečiadienį per pietus Strasbūrė vyko praktiškai visuotinis šešėlinių, susitikimas su šešėliniais pranešėjais, visų frakcijų stovai dalyvavo, skaitant neprisijungusiusius. Pirmą kartą pasikeitėme nuomonėmis dėl galimų kompromisinių pakeitimų ir šiandien ryte išsiuntinėjome kompromisinių pakeitimų tekstus, visos dalis, kurios yra pabrėžtos tekste yra praėjusią savaitę trečiadienį pasiekti kompromisai. Šia tema yra susijusios kelios problemos. Pirmiausiai tai yra klausimas e, susijęs su tuo, kad yra nemažai kolegų, kurie norėtų įtraukti TTIP susitarimą į rezoliuciją transporto komiteto. Man dėl to kilo tam tikrų sunkumų. <clears throat> Bentas Langen e, siūlo tam tikrus standartus bendrosius nustatyti ir e, atsižvelgti arba įtraukti į juos. E, tai yra pasiekti, kad jie būtų taikomi tie taip susitarimai, tačiau aš manau, kad mūsų transporto komiteto rengiamoje nuomonėje turėtų būti įtrauktos į tokios uh, nuostatos susijusios su darbo santykiais, tam tikrais standartais, darbo valandomis, ypač e, vilkikų vairuotojų, taip pat e, dėl e, valstybės ir investuotojų ginčių sprendimų. Manau, kad reikėtų traukti atitinkamas atskiras nuostatas į mūsų nuomonę, nes jav šis klausimas yra labai svarbus Tikiuosi, kad kolegos dabar pakomentuos e, pateiktus e, pasiūlymus, o po to mes e, padedami sekretariato darbuotojų, už kur pagalbą noriu Jums padėkoti, toliau viską apsvarstysime ir balsavimas numatytas kovo 26 dieną, kitą savaitę. Ačiū dabar ponas Hertuk, pono Leichtrido vardu. Ja, schönen guten Morgen. Labas rytas. Labas diena. Aš, mielas Vimai, ne į tą pusę pasižiūrėjau. Mėly kolegos, gerbiamas pirmininkė, kaip jau minėta, noriu atsiprašyti už kolegą Leichtridą, kuris nedalyvauja frakcijos posėdėje, noriu pristatyti mūsų frakcijos poziciją. Galiu Jūs informuoti, kad mes laisvos prekybos susitarimą tarp JAF ir ES vertiname kaip gerą galimybę dar kartą atkreipti dėmesį į transporto sektorių, į kurį reikia labiau atsižvelgti darybose. Iš esmės mes pritarėme šiai nuomonį ir dar kartą noriu tiek aš asmeniškai, tiek visą frakciją padėkoti pranešėjui Janui Vandekampui už nuveiktą darbą, tačiau nepaisant uh, šių pagyros žodžių, manau, kad reikėtų siekti dar kai kurių kompromisų tam tikrose sritise, pirmiausia, tarptautinės darbo organizacijos normos ir jų įgyvendinimas kol kas nebuvo minimas kompromisiniuose pakeitimuose. Taip pat e, nėra kalbama ir apie sankcijas, <clears throat> nustačius tam tikrų pažeidimų, kalbant apie tam tikras e, reglamentavimo kompensacijas. Reikia paminėti tam tikrus galiojančius europinius standartus e, ir būtinybę juos atsižvelgti e, bendradarbiavimo keliu nustatant atitinkamas e, taisyklės. Taip pat mes manome, kad investuotojų ir valstybės ginčius sprendžiant e, atitinkamos e, privačių teismų institucijos mūsų nuomonė nėra reikalingos, taip pat neturi būti taikomos jokios išlygos arba e, judėjai sąrašai. Taip pat mes manome, kad prekybos susitarimai neturėtų daryti jokios neigiamos įtakos visuotinės svarbos paslaugų teikimui ir jų E, stiprinimui bei plėtojimui būtų gerai, jeigu pranešėjas atsižvelgtų į mūsų pastabas, jeigu jis tą padarys, galėsime pasiekti tinkamų kompromisų ir galėsime Inta komiteto pranešėjų, bent į langį, pateikti labai geros kokybės transporto komiteto nuomonę tiek socialistų frakcijos vardu mūsų minčių. Jackie Foster. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai, Vandekampui. Man, man atrodo, kad mūsų susitikimas buvo konstruktyvus ir nemažai dalykų aptartų tame posėdėje atsispindi kompromisuose, nes pranešėjas pabandė juos šiek tiek galbūt ir sušvelninti. Na, mūsų nuomenė kai kuriuose sritise mums atrodo per daug pabrėžiama kai kurie dalykai vienas A, pavyzdžiui, socialiniai aspektai, nepaisant to, kad, kad mes pritarėme geras užimtumo darbo sąlygas, tačiau čia yra transporto komiteto nuomonė, o užimtumo komitetas turi savo e, juk tikslų. Tai pirma, pirmo A dalis pakeitimų mums yra priimtini. Dėl trečio punkto diskutavome apie tai, nes žvelgiant į nusaidės kontrolę, tai, tai visada yra sudėtingas klausimas, kalbant apie ES ir Junktinės valstijas ir taip yra ir toliau, galbūt šiek tiek situacija pagerėjo, bet nedaug. Kabotažo klausimų ar laisvų klausimų mes e, kalbėjome apie tai ir, kaip sakiau, prieš šešėlinių pranešėjų sustikimą tai tinka abiem pusėms, nes Amerikos e, oro linijos negauna tų laisvių, dėl kurių mes skundžiamės, kad mes neturime jų JAV. Ir dėl to tie alijansai ir buvo suformuoti. Ir nors galima minėti tai, kad mes negalime kažko daryti jungtinėse valstybėse, valstybėse, taip jie negali to daryti Europoje. Aš tai išsakau kaip faktą, kaip informaciją nusaidės kontrolė ir, ir kontrolė yra svarbesnis, ko gero, klausimas, kalbant apie oro paslaugų sustarimą. Ir šiaip e, pranešėjo pakeitimai ir jo pradinis e, pranešimas buvo gana geras. Manau, kad jis e, sutelkė dėmesį į teisingas rytis. Taigi tiek. Aš norėjau pasakyti EKR frakcijos vardu. Dėkuoju pranešėjai. Jetzt Gesine Meisner. Ačiū Gezinė Maisnė dabar žodis. Ačiū pirmininkė, ačiū taip pat ir pranešėjui, nuomonės referentui. Jau anksčiau sakiau, kad jo nuomonė tikrai yra puikia, todėl aš ir jokių pasiūlymų dėl pakeitimų netikiau, nes pritariu visoms nuomonės nuostatoms buvo pateikti dabar keli pakeitimai ir mano frakcijos atstovai juos pateikė Dominikas Rikė. Pavyzdžiui, dėl kompromisų mes jau susidarėjome, jie labai gerai buvo parengti, viskas vyko pakankamai sklandžiai, to atsižvelgėvimai dabar į įvairių frakcijų pasiūlymus, kuriuos įtraukė į nuomonės tekstą, aš manau, kad jis yra labai tolygus ir tikrai nenorėčiau nieko keisti. Pirmojo pastraipo yra kalbama apie technologijas, tam niekas neprieštarauja. Pirmajame A punkte taip pat kalbama apie būtinybę apsaugoti privatumą, asmens duomenys, keliaivių duomenų įrašai turėtų būti minimi, buvo sakyta, aš tam pritariu, taip pat nemanau, mielas. Izmailį Ertogai, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti tarptautinės darbo organizacijos taisyklėms ir nuostatams, tad mes čia dirbame transporto komitete, nors aš tikrai labai pasisakau už socialinę apsaugą, taigi mes turėtume apsiriboti tik tai savo atsakomybės e, sritimi ir e, mes jau minėjome būtinybę e, nustatyti tinkamas darbo sąlygas darbuotojams ir manau, kad to pakanka. Antrajame punkte buvo pageidavimas pareikštas į paminėti investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo mechanizmą. Manau, kad pasirinkta formuluotė yra pati priimtiniausia ir <clears throat> ji turėtų būti paminėta. Nepaisant to, kad mes e, sutarėme, jog bendrais bruožais būtų daug ką galima paminėti, tačiau būtent susitarėme šiuo atveju, kad reikia apsiriboti mūsų atsakomybės sritimi. Labai gerai, kad paminėtos yra oro skrydžių bendrovės, nes šioje srityje manau, kad e, mes e, esame nukent... E, ta darybų šalis, kuri yra blogesnėse sąlygose darybinėse ir šioje srityje JAV turi pranašumą. Taip pat penktame A punkte. Manau, kad e, buvo iš pradžių patiktas atitinkamas žaliųjų pasiūlymas, kuris mums yra nepriimtinas, o bendrai vertinant galiu pasakyti, kad tikrai labai puikiai atliktas darbas, Vimai, man labai patiko. Ačiū pirmininkė. Aš pasisakau e, Tanijos Gonsalės vardu ir kalbėsiu angliškai, nes turiu e, užrašus angliškai. Ji paties prašo, nes negalėjo atvykti į šį posėdį. Ir noriu padėkoti ponį Vandekampui už e, konstruktyvų darbą. Taigi, kaip ir 98 metais, kuomet uh, buvo pasirašytas daugiašalis susitarimas dėl investicijų. Dabar mes vėlgi turime dėti visas pastangas, kad aiškiai e, visuomeniai pristatytume e, šį transatlantinės partnerystės susitarimą. Krizė Europoje atrodo yra tinkamas kontekstas, kuris e, mums reikalauja iš mūsų stiprinti ekonomiką, darbo vietų kūrimą ir taip įgyvendinti naują reguliavimo sistemą. Sustarimai, kurie siūlo panaudoti tokią modelį, kuris verčia, kol kurie oligarchai dar labiau išnaudoja žmonės. Tačiau tie sustarimai ne tik kišasi į politinę valdžią, uzurpuoja valdžią, kad primestų mechanizmus skirtus spręsti ginčius tarp valstybių ir investuotojų, pavyzdžiui, pagal investuotojų ir valstybės ginčių sprendimų mechanizmą. Tai yra nedemokratiškas mechanizmas. Transporto sektorėje, kaip ir kitose ekonomikos sektorius, reglamentai, kurie teikia pirmenybę didelėms bendrovėms, sukuria oligopolijas, kurios mažas ir rutinės įmonės įstumia į prastą situaciją, maž, mažina saugumo standartus, ir e, viešasios paslaugas prastina tokiu būdu. Mes negalime e, pritarti laisvos prekybos sustarimams, dėl ko padidėja neligybė, e, darbas prastomis sąlygomis, nesaugumas ar aplinkos žalojimas. Ir nors šis, dėl šios sustarimo daromas slaptai, mes privalome reikalauti skaidrumo, kad žmonės suprastų, kokiamis sąlygomis pasirašomas toks sustarimas, nepriimant jokių, prieš priimant kokį nors sprendimą. Ir mes privalome reikalauti, bet bet koks e, reglamentavimas, bet koks reglamentas, dėl ko prastėtų darbo sąlygos, aplinka, e, transportas, e, saugumas ar piliečių teisės ir laisvės nebūtų patvirtintas. Geriausi linkėjimai Jonatanios. Dabar žodis Karimui. Karim Adeli, kuri ką tik atvyko. Ačiū, ponė pirmininkė. Savo frakcijos vardu turi perduoti savo kolegos pono Bask atsiprašymą, nes jis negalėjo ateiti į posėdį. Noriu pasakyti, kad politinė šio nuomonės projekto linija apima daugybę kompromisų, kurie, kai kurie yra pozityvus mūsų frakcijos vertinimais, pavyzdžiui, aplinkosaugos klausimų arba dėl standartų taikomų automobiliams, tačiau tai susiję ir su visais standartais dėl abipusiškumo taikymo dėl teisų susijusių su bendraja rinka, keleivių teisų, triukšmo lygio bei oro uostų. Galima taip pat teikti, kad kai kurie e, aspektai turėtų būti sustiprinti. Pavyzdžiui, jei kalbame apie skaidrumą susijusi su piliečių teisėmis, reikėtų akcentuoti, labiau akcentuoti e, transatlantinėje sutartyje transporto sektoriaus svarbą bei sustiprinti nuostatas dėl saugumo, klimato bei aplinkosaugos ir pademonstruoti, parodyti, kad reikia ekonominės plėtotės, bet tokioje aplinkoje, kurioje, kurioje būtų tvari, kai kalbame apie užimtumo tvarumą, kalbame apie e, kokybišką saurumą užtikrinančias darbo vietas ir prioritetą reikia teikti tam, ka, ka, kas mūsų nuomonė būtų standartų rinkinys, kriterijų rinkinys e, automo, taikomas automobiliams ir kalbant apie išlakas, CO2 išlakas, neturime pamiršti išvelgti šio klausimo sąsajų su transporto sektoriumi. Ačiū, ponė pirmininkė. Danke sehr. Die nächste ist Rosa Danato. Rosa Danato dabar kalbės. Jūri, uh, gal. Ačiū, pirmininkė. Esu šešėlinė pranešėja e, ir dalyvavau rengiant kompromisinius pasiūlymus, tačiau uh, Mes iš principo priešinamės transatlantiniai partnerystės ir investicijų sutarčiai. Žinoma, jis svarbi, kalbant apie transporto sektorių. Taip pat norėtume akcentuoti investuotojo ir šalies, kurioje investuojama ginčių sprendimo klausimą. E, pasiūlyti kompromisai mūsų galva yra pernelyg e, nuolankus šis e, investuotojų ir valstybės ginčio sprendimo e, kompromisas e, yra palankesnis šaliai, kurioje investuojama, nesuteikiama jokių teisių kitai pusiai pozityvus užsienio investuotojų diskriminavimas mūsų atveju gali reikšti, kad nebus sudarytos lygios galimybės, taip pat neįtvirtinama įstatymo viršenybė. Tai ypač aktualu kalbant apie viešuosius pirkimus. Yra problemų ir dėl ISDS e, procedūros skaidrumo. Neaišku, ar, ar galima reikalauti kad būtų viešinama informacija susijusi su komercinėmis paslaptimis ir kaip tuo atveju jį taikomos skirtingos teisinės sistemos, sprendžiant tokius iškilusius ginčius. Ir taip pat noriu patikti pavyzdį, e, apie kurį tikriausiai žinote. Philip Morris kompanija pasipriešino, e, iš, suabejojo Australijos teisę. Um, paremti įstatymus draudžiančius pardavinėti e, tabako gaminius. Taip pat e, kitas atvejis tai bandymai uždrausti olienų skaldimą Kenijoje. Ir atrodo, kad, kom, kad tie, kurie nagrinės konkrečią pažeidimo tyrimo procedūrą, galės individualiai spręsti e, tas bylas. Mes manome, kad vyriausybės bijos tvirtinti naujus standartus, dėl, naujus reikalavimus dėl viešų investicijų. Ir vie, surinktos viešos konsultacijos tikrai neišklaidė mūsų būkštavimų. Norime, kad būtų parengta visapusiška e, šios ginčių investuotojų sprendimo procedūros e, vertinimas, poveikio vertinimas Tik tuomet, kai bus parašta, parengta ši išsami studija, tik tada mes parlamente būsime pasi, pasiruošę toliau svarstyti šį klausimą. Ačiū toliau, Ines Ajala Sender. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui už už tai, kad įtraukė su transportu susijusius klausimus. Nemanau, kad jie nesusiję su bendromis darybomis dėl partnerystės. Turime aptarti darbo sąlygas, aplinkosaugą. Tai yra transporto sričiai aktualūs klausimai ir esame juos svarstę ne kartą. Tai klausimai svarbus transporto sektorėje ne tik Europoje, bet visame pasaulyje. Turime išnagrinėti darbo sąlygas, galimybės skūstis dėl darbo sąlygų darbuotojams, taip pat profesiniai sveikatai ir saugai iškilančius rizikos veiksnius, e, oro keliaivių saugos klausimus, bei taip pat poveikį aplinkos saugai. Aš teiksiu net keletą pakeitimų, ypač atsižvelgiant į tai, kad negalime pritarti jokiam aplinkosaugos e, standartų žeminimui, švelninimui dėl šios sutarties. E, sektoriaus darbuotojai turi savo lūkesčių šiuo klausimu. Taip pat oro keleivių teisės e, turi būti apspręstos atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus. Ir teisės aktai šiuo klausimu buvo parengti per ilgą darbą su sektoriaus atstovais, organizacijų, sektoriaus organizacijų atstovais. Todėl labai svarbu, kad tos keliaivių teisės būtų apsaugotos. Nesename e, delegacijos susitikime Vašingtone kalbėjome apie e, visiems žinoma atvejį susijusi su, o, su, su Norvegijos kompanijomis. Taigi turime aptarti darbo sąlygą, socialinį dempingą. Šie veiksniai neturi būti išnaudoti konkurencingumo didinimui. Tai svarbiausi klausimai. Taip pat teiksiu pakeitimų dėl transporto saugos Yra pokyčių šioje srityje abiejose pusėse. Turime nepamiršti duomenų apsaugos. Užtikrinti duomenų apsaugos aiškumą, kai tik tai įmanoma, ir išlaikyti Europos standartus bei viešųjų paslaugų teikimo prievolė. Ta prievolė turime užtikrinti valstybėse narėse. Negali kilti net grėsmė, kad e, prievolė teikti viešasias paslaugas būtų kažkaip sus, susilpninta. Ačiū. Nächstes paprastai nenorėčiau antrą, nekalbu antrą kartą, bet ponia Jelas Sender kalbėjo apie pakeitimų pakeitimą, bet jau nagrinėjame kompromisinius pakeitimus. Ar aš kažką praleidau? Nelabai suprantu. Jau turėjome 78 pakeitimus, kurie suvienyti kompromisuose, o dabar norite pateikti daugiau pakeitimų, ar kažkur aš panašiau mintį? Oh, yeah, yeah. Okay, I thought you were talking about putting more... Manau, kad jūs kalbate apie dar kažkokius naujus pakeitimus. Ačiū už patikslinimą. Lo que pasa es que no se lo has leído, ese es el problema. <laughs> you haven't read them. This is... Na, e, Fostav, jūs jų tiesiog neperskaitėte. Jūs pateikėte kompromisinių pakeitimų pasiūlymų, neperskaičiuosi kitų pakeitimų. Jeigu taip trumpai tik tai dirbama parlamente, tai su taisyklėmis labai sunku yra susipažinti, ar ne, Jackie Foster. Panerevo, ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai už. Uh, jo pasirengimo bendradarbiauti, kuomet vyko pirmoji diskusija dėl transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės, jau sakiau, kad labai svarbu, kad transporto komitetas rimtai užsimtų šią temą, nes tie tip yra labai e, svarbi transporto sektoriui, kolegos jau minėjo, e, kolega Irtuk ir e, Ajala Sender Labai svarbu pasiekti, kad tai taip neigiamai nepaveiktų visuotinės svarbos paslaugų ir darbuotojų transporto sektoriaus darbo sąlygų. E, socialdemokratų nuomonė į TTIP nėra jokio būtinumo įtraukti e, valstybės ir investuotojų ginčių sprendimo mechanizmo. 18 pakeitimas, kuris yra nuomonė ir juo komisija raginama pradėti viešųjų konsultacijų procesą dėl ISDS ir tai yra viena iš esminių pranešimo nuostatų. Taip pat svarbu pasiekti, kad Tai taip neprimestų jokių taisyklių, kurios prieštarautų dabar galiojančioms valstybėse narėse ir ES lygių teisinėms normoms susijusiams su transporto sektoriumi. Taip pat būtina taikyti abipusiškumo principą ir e, siekti, kad komisija užtikrintų, jog JAV pusė netaikytų jokių diskriminacinių priemonių susijusių su mūsų transporto įmonių prieiga prie JAV rinkos tam, kad e, Europos parlamento narių išskirti prioritetai būtų tinkamai ginami ir būtų atliekami atitinkami tolesni veiksmai. Šios situose būtina, kad darybos vyktų skaidriai. Moskoch, ačiū pirmininkė. Manau, kad kaip ir visi kiti, aš gaunu labai daug elektroninių laiškų, kuriuose esu raginamas iš esmės e, balsuoti prieš e, TTIP. Aš aišku to nedarysiu, noriu padėkoti pranešėjai puikiai atliktą darbą. Manau, kad darybų įgaliojimai turėtų apriepti ne tik transportą, tačiau taip pat turizmą ir logistiką. Taigi šie terminai turėtų būti minimi. Antras dalykas. Labai daug kas minėjo e, tam tikras e, ribojančias priemonės taikomas e, europinėms skrydžių bendrovėms. Manau, kad apie tai taip pat turime kalbėti ir aš manau, kad mes turėtume dar viešiau suformuoti tas nuostatas, kuriuose kalbama apie būtinybę atsisakyti visų protekcionistinių priemonių. Ačiū, ponė Arnot. Ponė pirmininkė, mėly kolegos, po paskutinio mūsų komiteto posėdžio noriu atnaujinti nacionalinio fronto poziciją visais klausimais, dėl kurių deramas, taip pat ir dėl transporto dėrybose tarp JAF ir ES dėl transatlantinės partnerystės sutarties. Logiškai mes priešinamės pakeitimams, kurių tikslas dar labiau išplėtoti rezoliucijos aprepti ir taip pat turizmo sektoriui. Palaikome 8 ir 76 pakeitimą, kuriuos teikia ponė Damato ir Ajuto. Jau, kelia, jau, jau kurį laiką front, nacionalinis frontas priešinasi šiai sutarčiai, kuri kišasi į šalių suverenitetą bei į valstybių, atsiprašau, į piliečių teisės. E, pastebėjau, kad daugelis kolegų piktinasi JAV protekcionistinėmis ketinimais ir nori, kad baigtųsi konkurencingumo iškraipimas mūsų nenaudai. Nemanau, kad galime pritarti JAV poziciją ar ją svarstyti ir tai nepagidautina. Raginu ES ir valstybės narės sekti JAV pavyzdžių ir apsirūpinti reikalingomis e, apsaugos priemonėmis, ypač e, muit, muitų srityje. Lundgren. Tack för ordet, ordförande, och tack till föredraget. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai. Transportas, aišku, yra labai svarbi šios sustarimo dalis, socialinis dempingas yra didelė grėsmė mūsų saugumui. Ir matome rezultatus e, sunkvežimių transporto srityje, pavyzdžiui, šiuo metu Europoje. Kabotažas turi būti jos armijos pakeistos, reikia sąžininkai kalbėti, e, nes čia yra visiška nesąmonė. Tiek daug yra sukčiavimo ir piknaudžiavimo ES teisės aktais šioje srityje. Jeigu kalbėsime apie protekcionizmą, tai galiu papasakoti Jums apie tai, ką nes neišgirdau. Ar yra protekcionizmas, jeigu dirbi padariomis sąlygomis? Ne Nereikia leisti išnaudoti žmonės transporto srityje ar oro transporte, nes vis daugiau e, įdarbinimo agentūrų panaudojama tam, kad būtų apeinami socialinės teisės aktai, o dėl keliaivių duomenų įrašo, tai manau, tai yra taip pat svarbu. Reikia šios nuostatas išplėsti ir įtraukti kruizinių laivų keleivius čia keliame labai daug e, klausimų ir aš norėčiau, kad reikalavimai būtų keliami daug griežtesni. Manau, kad turime tęsti šią diskusiją. Tačiau reikia, aišku, gerinti sustarimą. Nors manau, kad pranešėjas šiaip padirbėjo puikiai. Ačiū. Jetzt ist Werner Kuhn dran. Werner Kuhn dabar. Ačiū. Pirmininkė, man ši tema yra labai svarbi. Laisvos prekybos sustarimas tarp JAF ir ES. Todėl yra labai svarbu transporto komitetui parengti atitinkamą nuomonę. Nuomonės referentas Vimas Vandekampas jau pabrėžė, kad jo nuomonė daugiausiai dėmesio bus skiriama e, transporto politikos temoms, tačiau reikia nepamiršti ir turizmui svarbių temų ir labai svarbu nepamiršti apivartinių taršos leidimų prekybos sistemos, taip pat ir e, jūrų transporto taršos kontrolės sistemos. JAV situacija yra pakankamai panaši kaip e, vyks dokumentų tvarkymas, pavyzdžiui, JAV ir Europos jūrų uostose. Manau, kad e, jūrų transportą taip pat būtinai traukti į mūsų diskusijas, e, taip pat ir oro transportą, aš jau minėjau apie tai, todėl noriu tik paprasčiausiai paprašyti įtraukti nuostatas dėl darbuotojų teisų apsaugos, tačiau turime šį darbą palikti atsakingiams komitetams, pavyzdžiui, užimtumo komitetui, kuriame taip pat yra rengiama nuomonė. Aš jūsų prašau pritarti gerai parengtam Vimo Vandekampo pranešimui ir apsiriboti mums svarbiomis temomis. Pirmininkas, norėjau priminti, kuomet lankėmis JAF Aš e, taksi automobiliu pravažiavau kažkokį administracinį pastatą, galbūt tai buvo e, pramonės ir prekybos rūmai ir kažkas panašaus, ten kabėjo didelis užrašas, e, reikia užtikrinti sąžiningas konkurencinės konkuravimo sąlygas bendrabiauti su partneriais. Ir <clears throat> aš manau, kad tas pats principas turėtų būti taikomas ir mūsų santykiams su jungtinėmis valstijomis. Antras pastebėjimas Berliner Tagespiegel laikraštyje šiandien buvo įspausdintas straipsnis dėl TTIP ir dėl valstybės ir investuotojų ginčių sprendimo mechanizmo e, ir kokių yra, pavyzdžiui, ginčių tarp įmonių ir valstybių. Tarkime, Australija yra paduota į teismą dėl to, kad šalies parlamentas priėmė atitinkamą įstatymą dėl e, užrašų ant cigarečių pakuočių kenkiančių sveikatai ir Philip Morris padavė Australijos vyriausybę į teismą e, dėl žalos atlyginimo. E, Aš norėjau pateikti šiuos kelias pavyzdžius dėl to, kad pats užsirašiau į kalbėtojų sąrašus. Taigi labai svarbu atkreipti dėmesį į tokias galimas grėsmės ir labai svarbu, kad atinkami teisiniai ginčiai būtų sprendžiami tinkamai ir e, atitinkamuose teismuose. Aš um, turiu savo nuomonę šio klausimu. Kaip komiteto pirmininkas iškėliau šį klausimą pirmininkų suėgoje ir paklausiau parlamento pirmininko Šulco ar savo asmeninę nuomonę. Aš turėčiau kažkur uh, rūbinėje pareikšti, jis pasakė, kad ne. Ir Bentas Langė, lankantis JAF, leido savo kalbėti kaip komiteto pirmininkui su amerikiečiais. Ir aš e, jį užstojau tuo metu, kai jis buvo užsipultas, nes manau, kad kiekvienas, kas turi asmenį nuomonę, turi teisę ją pareikšti. Taigi ačiū, kad jos dabar išklausėte, o dabar suteiksiu žodį kitam kolegai. Ačiū pirmininkė, daug ką pridurti neturiu prie šių diskusijų. Norėčiau tik akcentuoti porą dalykų. <clears throat> Buvo iškeltas klausimas a, dėl aviacijos sektoriaus. Kaip akcentavau praėjusią kartą, mes keliame šiuos klausimus nuosavybės klausimas taip pat, šioje srityje taip pat svarbus, apie tai kalbame su uh, pašnekovais jungtinėse valstijose. Kabotažas e, yra šiek tiek sudėtingesnis, sudėtingesnės rytis, nes tradiciškai dėl, dėl ne visada lengvai paaiškinamų priežasčių dėl kabotažo nebuvo de, niekada deramasi prekybos sutartyse ir į tai taip jis neįtrauktas ir dėl kabotažo prekybos sutartyse, darantis dėl prekybos sutarčių nesiderama. Galima įtraukti į TTIP, bet iki šiol prekybos sutartyse tas klausimas nebūdavo aptariamas. Vienintelis dalykas, ką norėčiau pridurti, kalbėdamas apie transporto klausimus, tai būtų tiek. Ačiū, galutinis žodis teikiamas pranešėjai Vimui Pandekamp. Ačiū pirmininkė. puikiai suvokiu, kad e, transatlantinė investicijų ir prekybos partnerystė yra labai ginčitina tema, sukelinti labai daug aistrų, tačiau noriu atkreipti dėmesį į tai, kad šiandien jums išsiunčiau dokumento tekstą, kuris palyginti su pirmuoju projektu nuomonės yra du kartus pakeistas. Pirmiausia, mes pamėginome įtraukti kuo daugiau pakeitimų ir praėjusios savaitės trečiadienį dar parengėme, tiksliau pamėginome suformuluoti kompromisinius pakeitimus, kuriuos šiandien ryte perskaitėte. Aš labai džiaugiuosi, kad visi giria šią nuomonę, tačiau jeigu po to ją dar pakeisime 200 procentų jos turinį, tai nedaug kas iš to gerumo liks. Aš noriu kolegoms pasakyti, kad ir mano lankstumas turi ribas. Žinoma, galiu pamėginti atsižvelgti į visas pastapas, tačiau negaliu visų jų įtraukti į nuomonę, nes e, viena vertus. E, Mane remia prie sienos EPP, EKR ir ALDE frakcijos, kurios atsargiai teigiamai vertina TTIP susitarimą ir e, iš kitos pusės mane spaudžia kolegos iš GUE frakcijos, kuria, kuriai šis susitarimas, šis sutartis visiškai neprimtina ir turiu dabar ieškoti bendrų sąlyčio e, taškų. Aš ketinu greitų laikų informuoti šešėlius pranešėjus apie galimus pakeitimus, tačiau manau, kad dėl kai kurių turėsime apsispręsti balsuodami, nes visų pasiūlymų tikrai negalėsiu įtraukti dokumento tekstą. Aš e, manau, kad tikrai paminėsiu nuomonėje transportui svarbes temas e, TTIP kontekste ir kitos savaitės ketvirtadienį tikiuosi, kad galėsime balsuoti dėl tinkamai parengtos nuomonės. Ačiū. Ačiū už jūsų nuveiktą darbą ir bendradarbiavimą su šešėliais pranešės. Balsavimas transporto komitete numatytas kitos savaitės ketvirtadienį, kovo 26 dieną. Tiek būtų informacijos dabar. Inta komitete balsavimas vyks gegužės 6-7 dieną ir gegužės mėnesio plenarinėje sesijoje taip pat numatytas galutinis balsavimas. Toks yra tvarkarstis, kitas darbo tvarkės klausimas Europos strateginių investicijų fondas biudžeto pakeitimai. Pirmiausiai suteiksiu žodį Ines Ajala Sender ir Dominikui Rikė. Damoms pirmenybė. <laughs> Sí, gracias, presidente. Sí. Ačiū, ponia pirmininkė. Turime galimybę e, pristatyti šį klausimą drauge, nes e, draugė su Dominik Rikė įrodėme, kad sėkmingai galime dirbti kaip komanda ir tikriausiai E, nusipelnėme kolegų, užsitarnavome kolegų pasitikėjimą, ypač nes siekėme išplėtoti infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę ir taip pat sustiprinti e, šį Europos strateginių investicijų fondą. Nuo pradžių argumentavome, kad reikia išlaikyti dabartinį finansavimą infrastruktūros priemoniai. Ir nors kartą išplėstinės dėrybos, kuriuose dalyvavo taryba, komisijos atstovai buvo svarstomi valstybių narių, sektorių susijusių interesų atstovų pasiūlymai. Dirbdami labai nuosekliai mes atrinkome projektus, dirbome, kad e, ilgai, kad pasiektume gerą konsoliduotą biudžeto pasiūlymą, kuris mūsų nuomonė yra tinkamas. Mums pavyko įtikinti visus tarybą, komisiją ir parlamento daugumą. Įtikiname e, visus, kad infrastruktūros priemoniai reikia patvirtinti tinkamą biudžetą, nes mums reikia tinkamos infrastruktūros Europoje, turime spręsti aplinkosauginius klausimus ir užtikrinti, kad būtų tinkama infrastruktūra ir kad būtų paskirtas reikalingas biudžetas, kad to tikslo būtų galima siekti. Paskelbėme konkursą projektams ir paskui mus pasiekė gera žinia, kad e, E, teikiamas Junkerio planas dėl tolesnių investicijų, dėl augimo užtikrimo per investicijas, manome, kad tai gyvybiškai svarbus planas, tačiau po to mus pasiekė žinia, kad e, tas finansavimas turi būti papildomas. E, ir, ir tas paskutinis komisijos pasiūlymas nėra priimtinas. Ir kalbant apie infrastruktūros priemonę, jeigu bus pritarta pasiūlymui tokiu pavydalu, kokiu jį pateikė komisija, tai infrastruktūros priemonė žlunga. Todėl manome, kad teisinis aiškumas čia tampa ypač aktualus, nes E, tie, kas, tie kurios domina tokie, tokie pasiūlymai nukentėtų, tie, tie, kurie pasiruošę dalyvauti su savo projektais. Todėl manome, kad negalima sumažinti finansavimo infrastruktūros priemoniai. Ir norėtume pabandyti rasti geriausią būdą, kaip infrastruktūros priemonė ir Europos strateginių investicijų fondas, draug, fondas drauge galėtų e, paremti transporto sektorių. Komisija ir taryba tradiciškai dirba drauge šiais klausimais ir turime užtikrinti, kad šiuo klausimu, šiuo atveju būtų uh, duotos tvirtos, neatšaukiamos garantijos dėl finansavimo. Taip, mes kovojame E, už lankstumo nuostatas ir jos gali būti čia pritaikytos. Nuomonės projekte mes atmetame bet kokius siūlymus mažinti infrastruktūros priemonės biudžetą. Mes siūlome ir tikriausiai visi galime tam pritarti, ar būtume itri, ar biudžeto ir transporto, kom, transporto komitete visi tikriausiai sutiksime, kad e, tinkama pasinaudoti lankstumo priemonę dėl numatytų rezervų biudžete, perkelti lėšas metų eigoje ir taip užsitikrinti reikalingus finansus Europos strateginių investicijų fondai. Kalbant apie valdyseną, Mes manome, kad parlamentas turėtų būti avangardė ir vaidinti svarbiausią vaidmenį kaip Europos institucija, bei padėti uh, kontroliuoti, stebėti strateginių investicijų fondo biudžetą. Europos parlamentas turėtų turėti tokias pat galimybės dalyvauti Parlamentas remia Junkerio planą, todėl turėtų nuo pat pradžių dalyvauti su juo susijęmėsime darbe. Transporto komitete akcentavome būtinybę sektorių atstovams, investuotojams, ekspertams dalyvauti, rengiant planus transporto sektoriui. Jie turėtų sėdėti prie stalo, kuomet uh, svarstami sprendimai, kuomet, kuomet sprendžiama dėl projektų ir produktų. Turime pasitelkti sektoriaus ekspertus, kurie suvoktų visus e, projektų niuansus. Reikia pasirinkti aplinkosaugai draugiškus projektus, kurie taip pat užtikrintų ir palankiausias ekonominės sąlygas. Penktajame straipsnėje akcentuojame, kad turime peržiūrėti projektus, kurie turi būti gyvendinami pagal ten 10 programą ir užtikrinti, kad jiems būtų skirtas prioritetas e, Junkerio plane. Niekas negalėtų mūsų apkaltinti tuo, kad e, susiauriname savo galimybės. Ir taip EIB ekspertai atrinktų tinkamiausius projektus, e, finansuojat rizikingus, bet pelningus projektus. Taip pat prašome, kad kriterijai, vienas iš kriterijų būtų nauda Europos mastu ir, ir kad taip pat būtų ypač atsižvelgta į e, ten 10 projektų. transporto tinklų projektus. Taip, taipogi reikia paskatų investicijoms, e, ypač tais atvejais, kai e, konkreč įgyvendinant valstybėms projektą e, sunku rasti lėšų bendram projekto finansavimui. Todėl raginame parengti procedūrą, kuris kuri būtų palanki projektams, palankiems projektams pagal Junkerio planą, kurių poveikis e, socialinis ir ekonominis e, yra ypač, būtų ypač juntamas. Ir manome, kad tokių projektų finansavimui turėtų būti taikomi kitokie stabilumo ir augimo e, pakto kriterijai. Ačiū prieš tai vieną žodį ponui Reikė. Noriu pasveikinti lankytojų grupę mūsų salėje, kurią ponas Reikė ir pasikvietė. Tai yra 20 studentų iš Ecole National de Pont et Chaussée. Sveiki atvykę Europos parlamente. Na, geresnės įžangos į pono Reikė kalbą ir būti negali, taigi suteikiu jam žodį. Ačiū, panė pirmininkė. Aš tik noriu pabrėžti, kad tie studentai e, mokosi geležinkelininkų, geležinkeliečių specialybės. Pirmiausiai norėčiau padėkoti Inės, e, su kuria mes labai mielai esame sena pora, iš tiesų viskas veikia labai sklandžiai. Noriu padėkoti taip pat kolegoms šešiems pranešėjams. Ir uh, <clears throat> su jais taip pat e, konsultacijos vyksta sklandžiai ir sutarėme neblogai. Tačiau visa procedūra yra pakankamai sudėtinga, e, kadangi yra pranešėjų ir daugiau kitose komitetuose. Todėl reikia atsižvelgti ne tik į mūsų komiteto, kitų komitetų nuomonę, tačiau ir turėti omenyje bendrą parlamento poziciją, kuri turėtų labai rimta būti. Taigi, tai pasakius, reikia pabrėžti, kad mes pritarėme iniciatyvoms, kurios būtų grindžiamas ES biudžetu. Ir e, šis struktūrinių investicijų fondas, jo lėšos turėtų būti skirtas struktūrinėms ilgalaikiams investicijoms. E, noriu pasakyti, kad valstybės narės e, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės kontekste labai daug visokių papildomų priemonių yra numačiusios ir reikalauja, tačiau kalbant apie tą vykdymo politiką reikėtų pateikti kai kurias pastabas. Šis garantijų fondas ir turėtų būti garantijų fondų, o jis turėtų būti finansuojamas pagal poreikius ir manau, kad visi parlamento nariai, taip pat ir pranešėjai, nepritarė pasiūlymui naudoti šio fondo lėšas infrastruktūros tinklų sujungimo priemoniai ir e, strategija Europa 2000, tiksliau Horizontas 2020 e, programai įgyvendinti, kadangi šios e, programos yra finansuojamos taip pat ir iš kitų šaltinių. Kodėl taip manome? Šie, šios lėšos, apie kurias kalbame, yra panaudojamas veiksmingai ir jų panaudojimas buvo aptartas tarp įvairių suinteresuotų subjektų ir pirmiausiai šios e, e, lėšos e, yra skirtos skirtingiams projektų tipams. Turiuomenyje Europa 2000, tai yra horizontas 2020 ir infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė, na, o Junkerio strateginių investicijų fondo lėšų panaudojimo tikslai yra visiškai kitokie. Taip pat e, turtuminėje, kad čia reikia pasitelkti išvestinę biudžetinę procedūrą, tai mes ir dėl to nepritarėme. Kaip, kaip tuo tarpu e, biudžeto atvirtimo procedūra nesusijusi su daugiametė finansinė programa yra visiškai kirtokia, ten kiekvienais metais tvirtinamas biudžetas E, kadangi kolegos dabar rengia savo pakeitimus, noriu Jums pasakyti, kad e, būtina užtikrinti, jog pakeitimai atitiktų biudžeto tvirtinimo nuostatas, nes garantinis investicijų fondas yra grindžiamas e, pirmojo straipsnio, biudžeto tvirtinimo procedūros pirmojo straipsnio A dalies nuostatomis pagal kurias negalima nepakeitus daugiametės finansinės programos perkelti lėšų iš vieno e, skirsnio į kitą. Tai yra, mes negalime, pavyzdžiui, paimti e, lėšų iš pirmojo skirsnio arba antrojo, ketvirto, šešto ir perkelti į kitą. E, taigi, Pavyzdžiui, užsienio politikos e, skirsnėje numatytas lėšas negalime perkelti į pirmąjį A skirsnį techninių požiūrių. Žinoma, tiek pranešėjas mūsų komitete, tiek įtrė komiteto pranešėjai, tiek biudžeto ir ekonomikos komitetų pranešėjai pasiūlė išbraukti 18 ir 19 19 punktus, kurie daugiausiai skirti infrastruktūros tinklų sujungimo priemoniai ir horizontas 2020 programų finansavimui ir mes siūlome pakeisti e, šias lėšas e, kitomis išmokomis, kurios e, siekiant užtikrinti, kad šio garantinio fondo lėšomis būtų finansuojami patys reikiamiausi projektai. Tai tokia yra mūsų pozicija iš esmės, nes mūsų pozicija yra principinė dėl 18-19 straipsnių ir dėl 5 straipsnių antrosios dalies. Mes norime tokios valdymo sistemos, kuri užtikrintų, būtų investuojama į transporto, europinius, europinius transporto tinklus, su jais susijusius projektus, kitus struktūrinius projektus nebūtų finansuojama. Finansuojami e, bankų sektoriai svarbus projektai, kalbant apie valdymo mechanizmą, jis yra numatytas pakankamai veiksmingas ir e, greitas. Ypač turint omenyje, kad Europos parlamentarai yra pabrėžę būtinybę pasitelkus šio garantijų, garantinių investicijų fondo lėšas sukurti pridedamąją vertę Europos lygių. Baigdamas noriu pasakyti, kad mano nuomonė parlamentas yra pasiūlęs pakankamai rimtą poziciją dėl garantijų fondo finansavimo, e, nurodant finansavimo šaltinius, tačiau e, kyla grėsmė čia susipriešinti mūsų pozicijai su tarybos ir komisijos pozicija, nes e, ponas Junkeris nori, kad šis klausimas būtų sprendžiamas kuo greičiau, tai reiškia, kad uh, mums daromas spaudimas šį pakankamai svarbų tekstą patvirtinti kuo griež, greičiau. Taip pat būtina nepamiršti ir techninių aspektų, kurie yra labai svarbus, taip pat ir politinių aspektų, taip pat Europos parlamentas privalo būti kuo vieningesnis šią temą ir jeigu ta pozicija E, nebus vieninga, tai kils grėsmė ir kitoms politikos sritims, kurias, e, dėl kurių savo poziciją mes ilgai tvirtiname. Dabar žodis Markui Piperiui. Manau, kad rengiant kompromisą šiame etape dar galime turėti skirtingas nuomonės, nepaisant to, Norėčiau nuoširdžiai padėkoti abiems pranešėjams už tai, kad buvo žengtas pirmasis žingsnis dėl infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės išgelbėjimo. Kuo daugiau gausime iš anksčiau numatytų lėšų, tuo mažiau mums reikės kištis į Junkerio plano kriterijus ir jų nustatymą. Manau, kad dabar pasirinktas požiūris yra pirmas svarbus žingsnis šią linkme. Jūs e, minėjote 18-19 straipsnius, kurie yra išbraukti ir kalbėjote, mes tam pritarėme ir siūlote kaip naujus finansavimo šaltinius tvirtinti finansavimo priemonės kiekvienais metais. Jūs minėjote e, programas, apie kurias kalbama pirmajame, pirmajame A straipsnė, apie maržas Taip pat turėtume iš naujo įvertinti daugiametės finansinės programos 2016 metų finansavimą ir perteklinės lėšas, kurios metų eigoje susikopė, turėtume panaudoti moksliniams tyrimams ir plėtrai. Šie pasiūlymai ir požiūris yra teisingas, tačiau nėra jokių garantijų. Tai nebus pakankamos lėšos siekiant tą garantijų fondą tinkamai finansuoti ir komisija, netgi kai kurie komisarai asmeniškai mums siunčia žinutės kiekvieną dieną, siūlydami tinkamus pakeitimus ir teigia, kad e, toks modelis, toks požiūris nepriimtinas. Iš dalies aš tai suprantu, nes mes e, norime ilgalaikį investicijų, o kiekvienais metais iš naujo tvirtinamos garantijos nebus pakankamas. Mane drąsina ta aplinkybė, kad net ir komisija nebejoja parlamento poziciją išbraukti iš 19 straipsnių. Pakankamai rimtai vertina parlamento ryštą komisijoje. Komisija tačiau manys, kad e, taip, kaip parlamentas reikalauja elgtis negalima, tai mes komisijos reikalausime pateikti alternatyvius pasiūlymus. Parlamentas neturi jokios teisės e, teikti teisėkuros pasiūlymus arba pasiūlymus dėl reglamento nuostatus. Mes tik tai galime komisiją paraginti tą padaryti. Todėl manau, kad mes dabar turėtume pasiūlyti kuo ilgesnį priemonių pagal e, pirmąjį B straipsnį sąrašą ir tai jokios žalos nepadarys, tai tik paskatins komisiją rimčiau apmastyti savo pasiūlymus ir aš manau, kad atinkamus e, pakeitimų pasiūlymus mes pateiksime ir a, e, iš pat pradžių turėtume, kaip jau minėjau, tų priemonių sąrašą komisijai iš karto pateikti tam, kad ji galėtų ką nors iš šių idėjų ir perimti. Aš labai prašau kolegų pritarti pranešėjų pasirinktam požiūriui, tačiau papildyti jį dar kai kuriamis naujomis idėjomis. Aš manau, kad mes kaip transporto komitetas privalome siekti nuveikti šioje srityje daugiau nei kiti. Antrasis viešųjų pirkimų konkursas skelbiamas infrastruktūros tinklų sujungimo priemoniai visiškai žlugs, jeigu jame nedalyvaus iš sanglaudos fondo <clears throat> parma gaunančios šalis. Taigi reikia e, visomis priemonėmis siekti, kad jos e, šiame viešųjų pirkimų konkurse dalyvautų. Taip pat turime pasitelkti ir kitas skatinamasis priemonės dėl kriterijų. Manau, kad čia taip pat e, situacija taps pakankamai sveitinga. Nemanau, kad turėtume perkrauti Junkerio planą visais įmanomais e, kriterijais ir reikalavimais ir mes jį paprasčiausiai sužlugdytume tokiu atveju. Mes e, turėtume pasiekti, kad transeuropinių transporto tinklų kriterijai būtų įtraukti, tačiau neturėtume per daug e, gilintis į smulkmenas, e, nes priešingą atveju sužlugdytume visą projektą, kuriam mano vertinimu labai gerai vadovauja Europos investicijų bankas. Ir aš manau, kad kuo mes daugiau išgelbėsime CEF <clears throat> tuo mažiau mums reikės kištis ir komisija čia turėtų mums padėti, nes ji pati turėtų būti to suinteresuota. Džeki Foster žodis. Thank you, uh... Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjams. Turiu mūsų šešėlinio pranešėjo Roberčio Zylės uh, nuomonę dėl pranešimo. Aš paskaitysiu jo, uh, jo mintis latviškai, klausia pirmininkas. Taip, taip, žinoma, latviškai. man atrodo, kad bus geriau angliškai kalbėti, bus aiškiau negu kad kalbėčiau e, latviškai. Taigi Robertas Zylė sako, pirmiausia, tai turėtų būti, pirmiausia, asif turėtų būti tik tai laikina priemonė, tai turėjo būti numatyta, buvo numatyta kaip laikinas sprendimas kovoti su ciklu, tačiau mums rūpi tai, kad asif pasiūlymas e, nori, siekime joms suteikti nuolatinę nuolatinės e, statusą. Taigi, antra, tai turėtų padėti sukurti ekonomiškai gyvybiškus transporto projektus, ypač e, pramonėse centruose, daugelį atvejų, be travastybinių jungčių. Tačiau EIP e ir transporto tinklų politikos tikslai yra padėti netokiems pelningiams transatlantinėms projektams, kuriems dažnai, kur dažnai pelnas būna nedidelis. Todėl EKR e, džiaugiasi sungimu EIP ir ESIF ir e, transporto tinklų e, reglamentais. Iš mūsų perspektyvos, žvelgiant, jeigu šis ryšys nebūtų užtikrintas, ESIF pakeistų visą transporto tinklų politikos filosofiją ir susilpnintų solidarumo ir sanglaudos principus. Kad dėl finansavimo, nors iš pirmo žingsnio atrodo gerai, neliesti Horizontas 2020 ir EIP vokų, kad būtų finansuojamas SIS garantijos. Robertas Zylė e, nerimauja dėl alternatyvių pasiūlymų finansuoti SIF iš metinio išteklių perskirstimo ES biudžete. Tai gali politizuoti sprendimų prieimimą ir biudžeto paskirstimą padaryti nenuspėjimu. Be to, negalima priimti raginimams finansavimui programos pagal pirmas A e, antrašinę dalį ir paimti pinigus iš e, e, kitų vietų, pavyzdžiui, žemės ūkio ar struktūrinių fondų. Tokios, tokios yra jo pastabos ir Jeigu norite e, patikslinti kokių, tai prašau siekti su Robertu tiesiogiai. Žinoma, esame. Ja, vielen Dank. Ähm. Gezinė Maisner, nelabai ką turiu be pridurti. Pranešėjai tikrai labai gerai pasirengę ir kad jie yra sena sutoktinių pora šioje srityje, tai mes jau senai žinome, jie patys apie tai kalbėjo, aš tik pakartosiu tą mintį. Dominikai, nepaisant to, aš vis tiek tave myliu, tai mes viską išsiaiškinsime. E, pinigai pirmiausia vis tiek turėtų būti skiriami iš infrastruktūros tinklų priemonės, o mes to nenorėtume, mes nenorėtume nustatyti per daug griežtų kriterijų, apie tai Markus Piperis minėjo, tai nebūtų naudinga Junkerio planui kuriuo mes siekiame problema, yra iš kur paimti pinigų, todėl visiškai Pritariu mintims, kurias pasiūlė abu pranešėjai e, dėl to, kad būtina pakeisti 18-19 punktus ir turime aiškiai pasakyti, kad lėšos turi būti skiriamos iš kitų šaltinių. Man tik tai kyla klausimas, kaip to pasieksime, kad valstybės narės nereikalautų sugražinti į savo biudžetus nepanaudotų lėšų. Jungerio planas yra teoriškai e, labai tinkamas, e, skirtas ekonomikai skatinti, kurti naujoms darbo vietoms, pritraukti e, privačius investuotojus. Jie gali investuoti tik tuo atveju, jeigu nereikės vadovautis per dideliu skaičiumi taisyklių, tačiau mums būtina pasiekti, kad lėšos, kurios buvo sunkiai iškovotas infrastruktūros tinklų priemoniai, būtų jai ir panaudotas, tačiau čia mes truputėlį sukamės kaip voveris rate, ieškodamas iš kur tą finansavimą užsitikrinti. Ir manau, kad reikėtų parengti atitinkamą strategiją, um, kurią pasitelkę įtikintume valstybės narės, nereikalauti gražinti į jų biudžetus nepanaudotų ES įmoko, panaudoti jas kitoms Europai svarbioms sritims. Tai būtų vienas šaltinis, tačiau reikia iškoti ir kitų šaltinių, ar e, galime mes konkrečiai juos įvardinti, ar galime vis tik tai pasakyti, kad nedidelę dalį reikiamų lėšų paimsime iš infrastruktūros tinklų priemonės ir iš horizonto 2000 20 ir tokiu būdu e, nusidėtume, tačiau nedaug. Nemanau, ne, ne, nu, norėčiau išgirsti, kaip tai vertina pranešėjai. Esittelijät, ensinnäkin kiitoksia. Pranešėjai. Norėčiau padėkoti visiems už komandinį darbą, nes jis įrodo, kad e, komitetas yra pasirengęs kovoti e, dėl bendro finansavimo. Norėčiau pasidalinti kai kuriais e, novatoriškais pasiūlymais dėl šios bendros kovos. Žinau, kas yra kova už lėšas. Todėl siūlyčiau bendrai mums visiems e, pamastyti ir įsitikinti, ar tikrai mes turime visas reikalingas priemonės kovoti ir ar esame pasirengę laik, siekti tų tikslų, kuriuos yra iškėlę pranešėjai. E, taip pat bandant įvertinti, įvertinti turimą infrastruktūrą ir ar mes e, galime pasiūlyti komisijai kažką naują, pasiūlyti novatoriškų idėjų, kurios paskatintų e, augimą ir darbo vietų kūrimą Europoje, tai tikrai e, sudomintų investuotojus. Aš dirbau transporto, sektor, transporto sektoriuje, transporto politikoje ir manau, kad mums šiame sektoriuje ir pač reikia pažangių idėjų, nes kai baigėsi pinigai, turi elgtis labai išmintingai, nes politikoje niekas nieko nedaro vardan meilės. Pradėjau nuo pasiūlymo e, dėl transporto, telekomunikacijų ir energijos. Galbūt galėtume ypač akcentuoti išmanaus transporto, daugia rūšio transporto idėjas, siekiant, kad visi šie sektoriai būtų geriau atspindėti mūsų pasiūlyme, galbūt mes galėtume panaudoti jau turimus finansus išmintigiau ir taip prisidėti prie Europos transporto, sistemos, kuri, transporto sistemų kūrimo. Be abejo, jokie keliai nebus tiesiami vien dėl to, kad jie būtų nutiesti, kas, koks nors projektas vykdomas, jis vykdomas siekiant tam tikrų tikslų. Tai yra uh, užtikrinti, kad telekomunikacijų energetikos transporto tinklai Europoje būtų išlaikyti ir plėtojami. Kokias naujas uh, patraukles detalės galėtume įtraukti, kad, kad tie siūlymai būtų patraukus investuotojams. Reikia mąstyti apie urbanizaciją, spūstis, taip pat viešai transportą, sistemas, kurios būtų sukurtos tam, kad atlieptų vartotojų poreikius. Galbūt taip mes galėtume, to, tokiais kriterijais remiant, galėtume parengti e, infrastruktūros priemonės finansavimo modelį. E, kalbu apie visą tai, nes mums reikia alternatyvaus plano. Žinau, kad bus nelengva dirbti su komisija. Na ir, ir tikrai aš pritariu tiems išsakytams mintims dėl tos senos tokinių po, po, poros, kuri gerai pažįsta vieną kitą ponę Vadėlį. Pone pirmininkė, noriu padėkoti mes pranešėjams už jų bendrą darbą. Pirmasis klausimas, kurį bandome sakyti šiame komitete ir parlamente, vertindami Junkerio planą, yra labai paprastas. Kas atrinks projektus, kuriems bus skirtas finansavimas? Europos strateginių investicijų fondo atveju, kaip žinome, bus kuriama stebėtojų taryba, kurioje bus į, į, į, finan, finansuotojų atstovai, tai yra EIB, komisijos atstovai ir jie apspręs svarbiausias finansavimo linijas. Aš, labai, nu, aš noriu labai aiškiai pasakyti, kolegos, Europos parlamentas yra viena iš biudžetą tvirtinančių institucijų ir todėl jis nes tiesiogiai taip pat yra sprendimų prieimėjas, todėl yra teisėtas pagrindas reikalauti, kad parlamentas taip pat būtų atstovaujamas tame e, priežiūros, e, toje priežiūros struktūroje. Noriu priminti, kad, kole, kad vis kad, kad bet kokios regionų valdžios institucijos ne, nedalyvauja e, šioje valdymo institucijoje ir, ir Europoje. Atrodo, vėl grįžtame prie e, to modelio, iš virš, kad kuomet iš viršaus primetami nurodymai žemesnėms grandims, o mes juk norime, kad Europa būtų regionų e, teritorijų rinkinys. Taip pat noriu pakomentuoti papildomus pakeitimus, kurie tikiami pranešimo, pranešimui. Dėl penktojo straipsnio mes norime labai aiškiai pabrėžti pagrindinius kriterijus ir iš ankstinės e, transporto sties e, kofinansavimo, projektų kofinansavimo sąlygas, kaip ir kitais e, pro, projektų atvejais. Tai turėtų būti reikalavimai, kad tai būtų tarp, regi, tarp regioniniai projektai, projektai skirti sumažinti išlakų kiekį. Taip pat e, teiksime pakeitimus, kur akcentuosime sinergijos svarbą tarp transporto, telekomunikacijų, energijos tinklų, kaip akcentuojama. Ir taip pat ir e, reikia nepamiršti geležinkelių e, saugumo, taip pat e, Taip geležinkelių signalizavimo ir kitų projektų. Manome, kad reikia nepamiršti projektų e, skirtų triukšmo lygių mažinimui, ypač geležinkelių e, sektoriuje. Norime, kad būtų skatinami regioniniai transporto tinklai, kurių ypač stinga ir kurių buvo atsisakyta, pavyzdžiui, Ir taip pat reikia toliau plėtoti infrastruktūrą skirtą dviračių naudojimui. Dviračiams. Mes taip pat teiksime pakeitimus, kurie, kaip jau sakiau, atitinka 2015 biudžeto projektą. Dankeschön, Rosa D'Amato. Toliau Rosa D'Amato. Mums e, labai malonu dėl pasiektos bendros pozicijos, ypač dėl 18 ir 19 straipsnių, e, tam, kad e, komisija finansuoti dėlį SIF per Horizontas 2020 ar kitas, kitas fondus, tai tokia idėja visiškai nėra gera nes tuomet bus baudžiami kiti sektoriai, kuriuos sunkiau pritraukti privačius pinigus. 8 milijardai SIF pinigų yra iš Europos infrastruktūros priemonės. Tai yra tokia subsidija, kuri turėtų finansuoti infrastruktūros projektus valstybės narėse, kurios būtų sudėtinga finansuoti pritraukiant privataus sektoriaus lėšų, lėšas. Tai pasakyta ESIF reglamente. Ir nemažai e, šių lėšų, 2 milijardai yra kelių ir e, geležinkelio e, infrastruktūrai kurti, kur pelningumas yra nedidelis. Aš manau, kad daugelis šių projektų nepritrauktų privačių lėšų. Ir čia dabar tikimasi, kad svertas bus vienas prie penkiolikos. Na, dar vienas aspektas, dėl kurio norėčiau pa, pa, pa, paklausti šelnių pranešėjų dėl lėšų fondų panaudojimo pagal pirmąjį išlaidų kategoriją taupimo laikotarpiu, kaip dabar manau, kad šiandien pranešėjai turėtų aptarti, kaip metinis biudžetas yra paskirstamas. Įsivaizduotume, kad ESIF taps tikras, e, tikrai gera priemonė kovojant su nedarbu ar e, išeimu iš krizės, e, ar iš tikrųjų tai bus tas fondas, kuris turi tikrą pridėtinę vertę, ar tas metinis sprendimų prieimimas dėl lėšų paskirstimo netaps kliūtimi. Tikiuosi, dar galėsime dirbti kartu ties šiais klausimais. Ačiū pirminkė, labai dėkoju dėl pranešėjams. E, su jais pavyko dirbo, dirbti kolegialiai, konstruktyviai. Dėl dėl jų pasiūlymų, tai pra, pra, šia, rodoma, kad, kad jeigu e, komisija nori išsaugoti bendrijos interesus, tai dėl e, projektų parinkimo e, tai turėtų būti vertinga transporto sektoriui, integruojant nuostatas dėl pagal įvairius reglamentus Uh, siekiant ESIF uh, tikslų. Reikia, kad uh, tie projektai turėtų tikrą prietinę vertę, europinę vertę ir kad juos būtų galima finansuoti iš ESIF dėl reglamentavimo. 41 pasiūlymas, kuris siūlo išplėsti finansavimo ribas ir visą tai traukti į valstybių narių deficito apskaičiavimo taisyklės, tai yra gera mintis tai galėtų sustiprinti viešas investicijas Europoje. Taip pat e, reikia paminėti taip pat ir tai, kad šis e, pasiūlymas tikrai pat pagerins e, ir komisijos tekstą. Ir dėl ekspertų pritraukimo SIF projektus svarstant. Ir svarstančioms projektus e, Europos e, investicijų bankui reikia, kad ir Europos parlamentas būtų atstovaujamas, nes jis atstovauja e, Europos žmonės. Dėl pačių projektų parinkimo pridėtinumo principo pritaikymas taip pat galėtų pagerinti tą pridėtinę vertę, kurią kurtų šis fondas, ypač kai kalbama apie rizgekizitinius projektus, kurio nefinansuotų Europos investicijų bankas. Ačiū. Jetzt ist Wim van der Kamp dran. Wim van der Kamp dabar kalbės. Pirmininkė, ačiū. Kiekvienas pasisako už strateginių investicijų fondą, nes visi norėtų gauti 350 milijardų eurų papildomai Europos ekonomikai. Tačiau elkimės garbingai skaitydami pranešimą. Tai aiškiai matome, kad užsitikrindami šiam strateginių investicijų fondui finansavimą susidursime su labai dideliu iššūkiu, jeigu nesu labai didelė problema įžangoje, įžangas skaičiau pranešimą e, su visomis nuostatomis, e, neturėjau laiko susipažinti, tačiau įžangoje yra parašyta, parašytos, parašyti svarbiausi tikslai, tačiau aš tikrai ne. Matau įžangoje tų temų, kurios yra svarbios transporto komitetui linkiu didelės sėkmės dėrybose kurios e, mūsų laukia labai sudėtingos, jeigu jau e, remtumėmės koridoriuose sklandančiais gandais. Strateginių investicijų, strateginių investicijų fondo e, finansavimas tikrai yra labai svarbus. Dabar siūloma 18-19 straipsnius išbraukti, tačiau parlamentas turi pasiūlyti atitinkamų alternatyvų. Kolega Piperis jau pateikė atitinkamą pasiūlymą sudarant tam e, tikrų alternatyvių priemonių sąrašą, kad būtų užtikrintas finansavimas, tačiau manau, kad e, bet kokiu atveju Europos Liaudės partijos frakcija pasisako už finansavimo šaltinių kuo didesnį skaičių. Kolegos dabar rengia atitinkamus pasiūlymus, tačiau tikrai būtų kvaila E, numatyti finansavimą tik iš infrastruktūros tinklų priemonės ir horizonto 2020, o e, kitoms rytims numatyti atitinkamus apribojimus. Komisija Europos turėtų e, numatyti platesnį ratą strateginių investicijų fondo finansavimo šaltinių. Dar vienas aspektas kolegės Sender atkreipė dėmesį į tai, kad e, infrastruktūros tinklų priemonėje ir horizonte 2020 visi finansuojami projektai turi aiškiai nustatytus kriterijus ir reikalavimus ir Europos investicijų bankas e, turi jų griežtai laikytis, nes tikrai negalime leisti, kad e, infrastruktūros tinklų priemonės pinigai visi būtų skirti tik tai interneto pramonės projektams finansuoti. Mes norime palikti vietos ir klasikiniai infrastruktūrai, pavyzdžiui, transporto, sausumos kelių ir geležinkelio kelių transporto sritims ir būtina e, aiškiai E, šias rytis išskirti, nes dabar labai madinga visus pinigus sukišti į kompiuterinės sistemas ir panašiai. Čia aš manau, kad Europos parlamentas turi prisimti atsakomybę ir už klasikinės infrastruktūros projektus, tokius kaip sausumos ir geležinkelio kelių transportas. Apibendrinant, pasakyti, kad reikia ieškoti daugiau finansavimo E, šaltinių, turėti daugiau įtakos Europos investicijų banko sprendimus dėl projektų finansavimo ir daugiau dėmesio skirti klasikiniai infrastruktūrai. Izmailis Ertugas, ačiū visiems pranešėjams, kurie dalyvavo diskusijose, rengė šį, šią nuomonę. Daug kas buvo pasakyta, kam galėčiau pritarti, norėčiau tik tai dar trumpai pabrėžti, kad e, iki šiol tik kolegija Karima Dėlį paminėjo vieną aspektą susijusi su tuo, kaip reikia elgtis atrenkant finansuomus projektus. Kolega Piperis ir kiti paminėjo, ko negalima finansuoti, jų mintims pritariu, tačiau turime nepamiršti, kad Europos lygių mes patiks mums tai ar ne, vis tiek turėsime dalyvauti, priimant sprendimus daug finansavimo, tačiau jeigu jau norime priimant šios sprendimus dalyvauti, tai mūsų komitetas arba parlamentas turi turėti galimybę priimti sprendimus dėl projektų atrankos kriterijų. nes ši sudėtinga tema, manau, kad gali būti išspręsta iš tarybos ar komisijos pusės, nustatant aiškius kriterijus. Ir čia nereikėtų iš naujo išradinėti dviračio. Mes jau per pastarosius dviejus metus diskutavome apie trankos kriterijus, svarstydami infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę ir, ir manau, kad nustatėme atitinkamus projekto atrankos kriterijus, kurie turėtų būti taikomi taip pat ir iš e, strateginių, investi strateginių investicijų fondo finansuojamas projektams, taigi dviračio čia iš naujo išradinėti nereikia ir būtina atsižvelgti Europos parlamento poziciją ir manau, kad sugebėsime rasti būdą ir susitarsime, kas atstovaus parlamento interesams e, atitinkamai sprendimus priimančią instituciją. Pabaigai dar noriu paminėti, kad tikrai avantūriška yra ta aplinkybė, kad e, ne komisija, tačiau veikiau taryba visiškai nedalyvauja finansavime, o kita vertus taryba ramė sąžinė. Prieš dvi savaitės ministrai ar gal netgi valstybių ir vyriausybių vadovai skubos tvarka patvirtino Junkerio planą. Ir ne vienas valstybės ir vyriausybės vadovas ne pasirūpino paklausti, iš kur tos lėšos bus paimtos, galbūt bus paimtos iš kitų sričių, kuriuose galbūt galima sukurti didesnę europinę pridedamąją vertę. Jiems šis klausimas nerūpėjo, jiems reikėjo kuo greičiau šios problemos atsikratyti, priimti sprendimą. Manau, kad dar didesnė problema čia būtų ta, kad lėšos, kurios uh, ateityje galėtų būti investuojamos į infrastruktūrą, į plačią juostį internetą, kitas sritis, iš kurios turės būti randamos valstybėms narėms visiškai nedalyvaujant. Ir, tačiau akivaizdu kita vertus, kad jeigu Junkerio planas e, suveiks, tuomet daugiausiai naudos iš to gaus valstybės narės, todėl manau, kad jos turėtų uh, dalyvauti e, užtikrinant finansavimą, o parlamentas turėtų dalyvauti atrenkant projektus. Ačiū. Panas Kūn, ačiū pirmininkė. Manau, kad e, svarbu, jog sutarėme visi dėl to, kad lėšos, kurias ES yra numasiu savo biudžete infrastruktūrai ir transportui ir toliau ten būtų išlaikytos, todėl 18 ir 19 punktai jų nuostatos neturėtų būti įgyvendintos. Aš tačiau pateikčiau pasiūlymą ir <clears throat> norėčiau išbraukti iš infrastruktūros tinklų priemonės pačius didžiausius projektus. Ir tik tokiu būdu mes galėtume įgyvendinti tą investicijų planą. Pažiūrėkime, kokios e, yra didžiausios kliūtis bandant e, judėti e, arba užtikrinti susisiekimą. Tai yra Alpės pietose ir Šiaurės jūra šiaurėje. Ir žinoma, kad reikia gyventi atitikamus projektus tam, kad būtų galima šias kliūtis įveikti. Ir uh, buvo atitinkamas Brennerio Bazelio tunelis. E, projektas buvo šio tunelio statymo pateiktas ir, ir, e, ir matome, kad e, dabar susisiekimas tarp Genujos ir Rotterdamo vyksta per du geležinkelio susisiekimus, per du e, privačiose rankose esančius tunelius, e, kuriais važiuojant reikia mokėti labai didelius mokesčius, todėl Brennerio ir Bazelio tunelis būtų galimybė sutaupyti čia nemažai lėšų ir tokiu būdu galėtume <clears throat> finansuoti iš strateginių investicijų fondo kitus svarbius viešuosius projektus, e, iš kurių finansavimo naudos negauna privačios įmonės. Pirmininkas noriu priminti, kad tokios didelės, didelės apimties investicijų idėja buvo pasiūlyta valstybių narių siekiant sumažinti nedarbą. Tai buvo pagrindinė priežastis, nes daugelį valstybių narių jaunimo nedarbas siekia 40 procentų, jaunimas nemato perspektyvos, jeigu išvykstumėt valstybės šlūks, todėl buvo daromas spaudimas siekiant mažinti nedarbą steigti Europos strateginių investicijų fondą, tačiau niekur nematau, kad būtų parašyta, projektai turėtų taip atrodyti, kad būtų sukūriama daug naujų darbo vietų ir e, galiu pratesti Wernerio kūno pavyzdį. Yra ir kitų projektų, kuriuose gyvena 20 metų, yra kasami tuneliai per Alpes arba po jūrų dugnu, tačiau daug naujų darbo vietų nebus tuos projektus įgyvendinant sukurta. E, tačiau niekas nesiginčia, kad jau pastatytą infrastruktūrą reikia remontuoti, tačiau kol kas tokių projektų nėra rengiama. Todėl akivaizdu, kad valstybės narės, kurios reikalavo strateginių investicijų fondo, turėtų dalyvauti jo finansavimu. Tuo tarpu valstybės narės nesirengia to daryti. Kitas svarbus aspektas yra susijęs su Europos sanglauda. Mes jau to siekiame 20 metų, tačiau rezultatai yra kuklus. Timmermanso du kartus paklausėme, ar jis gali suteikti garantijas, kad jeigu bus surinkti 350 milijardų, ar bus skirti 100 milijonų 2016 metais skirti geležinkelių projektui tam, kad būtų galima užtikrinti susisiekimą su Vroclavo miestu, kuris 16 bus Europos kultūros sostinė. Ir aš užduo, uždavęs šį klausimą kelis kartus atsakymų į neišgirdau. Ir tai yra labai svarbus projektas, jeigu mes 2016 metais nesugebėsime nutiesti geležinkelio atšakos iki Europos kultūros sostinės, tai paprasčiausiai visą Europos Sąjungą apsijuoks. Ir e, komisijos narys šį klausimą atsakymą nesugebėjo pateikti, taigi mes pagristai komisiją dėl to kritikuojame. Ir dabar mes, transporto komitetas, turėtume pritarti finansavimui, tačiau negali dalyvauti priimant sprendimus. Ir tai yra visiškai nepriimtina, todėl ir siūlomi alternatyvūs sprendimai. Vieną pateikė Raimaras Biogė mes sumažintume visą parlamento biudžetą vienu procentu, tai galėtume finansuoti visus projektus, jeigu sumažintume žemės ūkio biudžetą 2,5 procentų, taip pat e, galėtume infrastruktūros tinklų priemonę finansuoti, tačiau tokiam pasiūlymui paprieštarautų Junktinės karalystės karališkiai rūmai, nes jie labai daug gauna lėšų iš e, bendrosios žemės ūkio politikos. Todėl manau, kad jeigu komisija nesugeba parengti atitinkamų pasiūlymų, tai mes turime šią užduotį prisijimti ir komitetų pirmininkus posėdėje aš kalbėjau, kad šiuo klausimu visos frakcijos transporto komitete sutarė, mes nenorime vien tik tai duoti pinigų, mes norime dalyvauti ir priimant sprendimus, nes dabartinėje situacijoje praktiškai iš infrastruktūros tinklų priemonės nieko neliktų, o mes to negalime leisti. Žodis komisijai dabar. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Angel? Čia, ponė pirminkė, kaip tarp jūsų pavardė? Angel? Ar teisingai ištariau? Galite tarti, kaip jums e, labiau patinka, ponė pirmininkė. Gerai, ponė Angel, žodis jums. Noriu padėkoti pranešėjams už taip sparčiai parengtą e, pranešimą. Noriu pakomentuoti biudžetą projektą, investicijų gairės, investicijų komitetą, rengiamus projektus ir kadangi esu iš ECFIN, kalbėsiu apie, taip pat pakalbėsiu apie stabilumo ir augimo paktą. Pradėsiu nuo biudžeto. Norėčiau išaiškinti kai kuriuos nesusipratimus, nes kai kas jūsų teigiate, kad valstybėms narėms nebuvo paprasta įsipareigoti dėl horizontas 2020 ir EITP priemonės ir kad jis nenori skirti lėšų. Tai visiškai netiesa. Aš dalyvavau dėrybose su, tar su taryba, dėrybos buvo nelengvos ir taryboje narės išreiškia tokias pat abejonės kaip ir jūs, bet buvo prieita išvados, kad geriausias pasirinkimas, geriausias variantas yra tai, ką siūlo komisija valstybės narės rengėsi skirti daug lėšų paremti investicijų planus. Ir tas lėšas jos skirs investicijų platformoms, bet taip pat per, per nacionalinius investicijų bankus. Ir per praėjusią savaitę e, penkios valstybės narės praneš, e, pranešė apie ketinimą skirti lėšų ir dabar jau sudėjus turėsime 26 milijardus eurų. Taigi nemanykite, kad valstybės narės nenori nešti lėšų, jos jos nori prisidėti ir visos e, aktyviai dirba, kad galėtų finansuoti savo indėlį. Toliau e, ypač aktuali ir sudėtinga tema tai EITP, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė. Komisijai kelia susirūpinimą jūsų siūlymai išbraukti 18 ir 19 straipsnius. Turime e, padaryti erdvės pagal laikantis numatytų aukštutinių ribų ir komisija jau dabar svarsto, kiek, kokia dalimi sumažinti asignavimus. Ir maržos yra keičiamos, mes norime paimti 2 milijardus eurų, bet remtis ne vien tomis lėšomis. Ir dėl kelių priežasčių mes esame ypač susirūpinę parlamento išdėstytais siūlymais. Visų pirma, jeigu mes neskirsime reikalingų lėšų iš karto, diskusijos dėl biudžeto taps dar chaotiškesnis nei iki šiol. Na, galima sakyti, tikriausiai iš parlamento požiūrė taško tos dėrybos jau ir taip yra sudėtingos. Tačiau yra dar keletas svarbių priežasčių. Visų pirma, reikia prognozojamumo mums įgyvendinant programas. Jei svarbiausioms išlaidus ir sritims. Yra neiškumas dėl e, lėšų ir dėl to, kiek mes turėsime pinigų. Mums bus nepaprastai sudėtinga planuoti e, išlaidas ir kai kurios programos įgyvendinamas daugiamečių pagrindų, pavyzdžiui, ypač mokslinių tyrimų srityje. Taip pat atsižvelgianti tai, kad yra susikaupę neapmokėtų sąskaitų 27 milijardus eurų, kurios dėje yra neapmokėtos jeigu dar prisideda 16 milijardų eurų garantijos finansavimas, kurio negalėsime paaiškinti susijusiams agentūroms. Tai ES e, kreditų reitingavimu iškils labai rimta grėsmė. Žinau, kad EIB e, ypač suinteresuotas išlaikyti aukščiausią savo kreditų reitingavimą. Ir todėl aš labai raginčiau parlamentą pamastyti prieš teikiant šiuos pasiūlymus, nes Europos e, Sąjungos kreditų reitingavimą sumažino viena iš, stamb, iš tų stambiausių reitingavimo agentūrų. Tikėtina, kad ateity, netoli matyti dar viena tą padarys ir jeigu ir trečia įtakingiausia reitingavimo agentūra paskelbs tokį pat e, vertinimą, tai labai, turės labai rimtai, rimtų pasiekmių. Ir parlamentas turėtų apie tai pamastyti arba pasiūlyti kokį nors e, lankstų alternatyvių pasiūlymą, ne, ne, nesukurti tokios rizikos grėsmės. Kal, Kalbėdamas apie biudžetą norėčiau akcentuoti, kad nežiūrinti tai, jog mes imame asignavimus iš labai svarbios programos, kuri yra svarbi, svarbi komisijos nuomonė, mes tai darome ne tam, kad mažiau nuveiktume, bet tam, kad nuveiktume daug daugiau. Jei paėmė, su, paimame subsidijoms skirtas lėšas, tas lėšas panaudosime, kad pasiektume uh, E, sverto poveikį, kuris bus vienas prie penkių. O jeigu tas sverto poveikis bus vienas prie penkiolikos, galime pažadėti, kad bus galimybių imtis daug daugiau iniciatyvų transporto srityje, nei buvo numatyta iki šiol. Kitas sėdys investicijų gairės. Mums labai svarbu, kad tos gairės būtų lengvos naudoti, lankščios, nes pernelyg Dažnai buvo e, pasiekia atveju, kuomet gerus projektus nužudo netinkamos taisyklės, pavyzdžiui, projektų obligacijos. E, mechanizmas panašus kaip ir čia svarstomas. E, galime įgyvendinti, net jeigu parengiamas puikus projektas Portugalijoje, jo negalime finansuoti, nes netenkinamas reikalavimas, kad tas projektas būtų apimtų keletą valstybių Reikia gairių, kurios būtų pakankamai e, lankščios, kad jas pasitelkę galėtume uh, užtikrinti reikalingas, pritraukti reikalingas investicijas. Ir nenorime, kad būtų numatytos finansų skirimas pagal geografinės sritis ar pagal sektorius. Mes norime visiško lankstumo. Tuo pat metu visi sutinkame, kad neturėtų būti e, e, per nelik didelės koncentracijos kokiame nors sektoriuje arba geografinėje teritorijoje. Ir gairėse tie komisijos skatinimai bus labai aiškiai išdidės, išdėstyti. Toliau, investicijų komitetas. E, jis yra šio pasiūlymo e, kertinis akmuo. Noriu priminti Jums, kad mes kalbame ne apie struktūrinių fondų naują variantą ar dotacijų programą. Junkerio plano ketinimas nėra padidinti vieš, viešojo sektoriaus investicijas. Tikslas panduoti kiek įmanoma mažiau viešojo sektoriaus lėšų ir pritraukti maksimalų kiekį privataus sektoriaus investicijų. Ir kad to tikslo pasiektume, turime visiškai aiškiai žinoti, kad investicijas atrinks nepriklausomi ekspertai ir kad procesas bus visiškai depolitizuotas. Jei bus bandymo procesą politizuoti, galbūt mes tuo būsime patenkinti ir galime ilgai kalbėti apie tai, kaip, kokia struktūra turi būti pasirinkta, tačiau tai tikrai atbaidytų investuotojus. 80 procentų lėšų šiems projektams turėtų ateiti iš privataus sektorius. Vienintelė galimybė užtikrinti, kad tos lėšos ateitų, e, parengti, gyvybin, parengti tinkamą e, struktūrą ir visiškai jos nepolitizuotų. Nemanome, kad parlamentas Bet manome, kad parlamentas neturėtų dalyvauti investicijų komitete, nemanome, kad ir EIB ten turėtų dirbti, nemanome, kad komisija turėtų dirbti e e, investicijų komitete. Investicijų komitetas turi atlikti techninį darbą, įgyvendinti gairias, kurios bus patvirtintos remiantis principais, kurias, kuriuos, kuriems pritars įstatymus tvirtinančios institucijos. Toliau, atrenkami projektai arba įgyvendinami projektai. E, čia buvo daug sumaišties svarstant šį klausimą, e, nors ne visiems viskas yra neaišku. Gyvendami projektai yra visiškai nesusiję su Junkerio planu arba su strateginiu investicijų fondu. Jei projektas jau gyvendinamas, jis nebus finansuojamas iš EFSI ar iš EIB lėšų E, finans, strateginių investicijų fonda, fondo tikslas sukurti skaidrų tikslinių investicijų fondą patrauklų investuotojams ir, ir suteikti galimybę patiems e, potencialiems investuotojams pasirinkti. Taigi ta, ta, tas fondas turėtų būti skaidrus ir pasiūlyti investicijų projektus ten, kur nereikia valstybinių viešųjų viešojo sektoriaus lėšų. Tai bus labai novatoriškas fondas, neturintis precedento pasaulyje. Ir, ir tai bus ypač patrauklu mažoms valstybėms narėms, kurios paprastai nesusilaukia didelio investuotojų dėmesio. Vokietija, Prancūzija, Italija dažnai yra investuotojų akiratėje, o Baltijos valstybės arba Šiaurinė Europa nesusilaukia tiek investuotojų dėmesio. Ir informacija apie tai bus prieinama e, vienoje svetainėje ir, nie, ir nereikės aiškintis, kokius projektus reikėtų atrinkti, kurių ne. Visi projektai, e, kurie bus atrinkti, bus įtraukti į finansuotinų projektų sąrašą. Galiausiai stabilumo ir augimo paktas. Pastebime, kad jūsų komitetas bei kiti komitetai teikia pasiūlymų dėl to, kaip jis turėtų būti gyvendinamas. Ir čia turiu jūs atšaldyti. E, komisija vadinama sutarčių sergėtoje ir noriu priminti, kad šio reglamento juridinis pagrindas visiškai nenumato galimybės keisti stabilumo ir augimo pakto taisyklių e, mes remiamės pramonės, mokslinių tyrimų sektoriumi. Iš esmės, stabilumo pakto reglamentas yra tarybos reglamentas taip yra, nes taip numatyta sutartise. Ir tikriausiai suprasite, kad e, sunku kaip taip interpretuoti tas taisyklės. Jei parlamentas bandytų pakeisti tarybos reglamentą per bendrą sprendimų prieimimą patvirtintą e, procedūrą patvirtintą tekstą, tai sukeltų juridinio pagrindo problemą. Tai nereiškia, kad jūs negalite teikti pasiūlymų. Tie pasiūlymai galėtų pasirodyti rezoliucijos pavydalu. Tai būtų daug e, primtinesnį formą teikti juos. Ačiū, ponai pirmininkė. Pabandysiu rezumuoti e, visas diskusijas. Yra du aspektai šiame pranešime. Reglamentas, me, mechanizmo reglamentavimas ir kitas aspektas e, - pinigų kilmė į tą garantijų fondą. Dėl mechanizmo išgirdome, kad yra dvi pozicijos. Viena ginama komisijos, kita yra ginama žaliųjų ar socialistų. E, kol kas nereikia visko e, daryti sunkiau, reikia paprastinti, nes e, investuotojų paieška ir tas pats e, reikėtų daromas tyloje, o ne per daug triukšmo, ne, nekeliant per daug triukš, triukšmą, kad katalistai neišlakstytų. Ir reikėtų tų reglamentų, kurie būtų pernelyg e, sudėtingi. Taigi mes turime per visko sistemos nepadaryti per, per daug sudėtingos. Antra problema dėl pinigų. E, dauguma frakcijų sako, kad jos nepritartų 18 straipsniui. Mes taip ištušnėme e, kišenės, bet taip pat ir galvą. Ir mes neturėsime pinigų tą tai sistemą, kuri turėtų dirbti. Taigi tai ir komisija turėtų suprasti. Ir aš girdėjau e, pasiūlymų, kad reikia eiti daug toliau negu siūlo pranešėjai. E, frakcijos apie tai kalba, tačiau e, yra specifinių kliučių, kad negali, kurios trūdoma eiti toliau. Norėčiau tarti žodį komisijai. Komisija klausomės su interesu, susidomėję yra tam tikrų sutarimų dėl kliučių. Norėčiau iš karto pasakysi komisijai, kad mes matau, kad e, jūs minėjote, kad nieko neturi bendro su ESIF, su to atleiskite, bet apie ką mes čia kalbame reikia, kad jūs surastumėte paaiškinimą dėl tų 18-19 straipsnių, tai yra uh, biudžetos straipsniai. Iš tikrųjų tikra tema yra garantijų fondas, taip. Dėl stabilumo pakto, tai turbūt mes turėtume apie tai pakalbėti, tai yra uh, tą žinę perduoti kažkaip. Negalime juk uh, bausti šalių, kurios ir taip e, yra sveitingoje situacijoje. Reikia pabandyti rasti kažkokį tai sprendimą, kuris būtų labiau subalansuotas. Aš manau, kad e, aš puikiai suprantu tai, ką sakė komisija dėl, e, dėl investicijų banko stabilumo, dėl reitingų, dėl mechanizmo paprastumo ir taip toliau. Ir baigdamas norėčiau pakalbėti apie jūsų pasisakymą dėl biudžeto. Aš klausiausi e, susidomėjęs ir džiaugiausi, kad jūs neradote jokio argumento. Galite pabandyti mus įtikinti. Jūs sakote, kad geriausia pozicija yra ta, kurią siūlo e, komisija. Tai ką, nebėra apie ką diskutuoti. Jeigu jūs mums paaiškintumėte, kaip e, būtų galima padaryti tai, ką jūs siūlote, nes jūs sakote, kad biudžeto diskusijos yra chaotiškos. Taip, trilogai ir visos diskusijos yra e, sudėtingos, galbūt dėl tarybos pozicijos, ne dėl komisijos. Na ir galbūt jūs siūlote perkelėti lėšas iš vienos skyriaus į kitą, iš vienos išlaidų kategorijos į kitą, vienas, du milijardai čia galbūt nėra esmė. E, Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį ir komisijos dėmesį, e, sakant, kad jūs negalite kelti pavojaus mechanizmo patikimumui, nes tada tos garantijos nieko nereikš. Jos yra garantijos, nes e, jos pagristos to mechanizmu, kurį jūs siūlote. Tai noriu priminti visiems kad prinešėjų pasiūlymas yra tas, kad, kad tas fondas nėra susijęs su biudžetu. Ir jūs suote jį sujungti su biudžete. Atleiskite, bet jeigu steigiame nesusietą fondą ir sakote, kad 26 milijardus valstybės narės jau e, siūlo skirti, tai juk yra daug lėšų, kurios yra grįžta valstybės narėms, nes jeigu tos lėšos nėra panaudotos. E, Šią diskusiją mes buvo skiriame, skiriame jau dėl dėmesio praeitįje. Yra šimtai milijonų eurų, kurie valstybės narėms grįžta kasmet. Taigi nesakykite, kad biudžeto chaotas, chaosas e, kyla dėl to kad jis bus dar sudėtingesnis dėl to garantijų fondo. E, Varsybės narės e, gavo tam tikrą dalį, tarkime, praėjusiais metais, e, tačiau budžetą neįmokėjo, tai nerimta. Reikia, kad mes rimtai žiūrėtume į biudžetą ir teisingai valdytumėt e, tas, tos tas lėšas. Jūs sakote, kad per šį mechanizmą padarysime daugiau transporto sektoriui, moksliniams tyrimams. E, tačiau mes esame dalyvavę trilogose dėl Europos infrastruktūros priemonės ir kuomet e, buvo kalbama, kad E, valstybės narės e, negaus pakankamai pinigų. E, aišku, kad tokie projektai yra politiniai ir tiek tarybai, tiek komisijai, tiek parlamentui. Ir aišku, kad e, paskirtos lėšos turi būti naudojamos geriau, panaudojant e, mechanizmus ir priemonės. Na, o dabar e, naudoti visai kitokią dialektiką yra nerimta. Taigi, morališkai komisijos pasiūlymai galbūt yra apgintini, bet biudžetas prasme yra ortodoksiti. E, reikia e, išnaudoti tas, e, tą mechanizmą, kad garantijų fondas būtų rimtas. Tačiau kažkas vyksta neblogai ne dėl to, kad parlamentas argumentus netinkamus pateikė. Komisijos argumentai kol kas neįtikina galbūt mes e, suinteresuoti pasiekti bendros e, e, nuomonės, bendros nuomonės, kuri būtų patenkintų visų interesus. Ačiū toliau, Ela Sender. Gracias, presidente. Sí, bueno, yo en primer lugar querría. Ačiū, pirmininkė. Aš noriu tik tai patvirtinti tai, ką kolega Rikė ką tik minėjo. ES biudžetas turi būti patikimas. Šią prasme. Kadangi kalbame apie garantijas, Galiausiai valstybės naršė žaidžia šachmatų partijas siekdamos metų pabaigoje kuo daugiau susigražinti į e S biudžetą įmokėtų lėšų. Kai kurios dalykus norėčiau patikslinti dėl projektų ir vietos administracinių vienetų dalyvavimo, jos rengiant e, ir priimant sprendimus dėl finansavimo. Diskusijose dėl strateginių investicijų fondo lėšų panaudojimo savivaldybės nedalyvauja, tačiau infrastruktūros tinklų priemonės projektus rengiant penktame straipsnė yra numatyta, kad projektai ir programos, kurie bus teikiami įgyvendinant Junkerio planą ir bus susijęs su dviem infrastruktūros tinklų priemonių reglamentais, tai yra susijęs su infrastruktūros e, tinklais, pirmiausiai jie man yra labai svarbus. Ir ponė Dėlė <clears throat> tikrai nesibaiminkite, jeigu bus patvirtintas penktasis A punktas su dabartinėmis nuostatomis, tai jis aprieps tarp valstybinių tinklų regioninės svarbos projektus ir visa kita taip pat. ir tai pagerins Europos piliečių judėjimo galimybės, infrastruktūros tinklų priemonės įgyvendinant ir projektus yra numatytos ne tik tiesioginės išmokos, tačiau ir kitos finansavimo galimybės. Galima, pavyzdžiui, e, imti paskolas įgyvendinant atitikmus projektus, tai yra projektinės obligacijas platinti. Taigi galima šios projektus finansuoti iš dalies e, viešosiomis ir iš dalies privačių investuotojų lėšomis. Ponas Piperis, kaip aš supratau, norėtų visomis įmanomomis priemonėmis didinti finansavimo šaltinius. Pos reikėjo, kalbėjo apie tai, kad tik paskutiniu atveju reikėtų pasinaudoti pirmojo A punkto nuostatomis, tačiau manau, kad dar daugiau konfliktų kiltų įtraukus ir pirmąjį B arba vadovaujantis pirmojo B punkto nuostatomis. Taryba jau anksčiau yra pasakiusi, kad nemokės nei cento papildomai. Pone Merkel taip pat sakė, kad šios lėšos turi būti randamos iš bendrijos biudžeto. Tačiau iš siūlomo iš sanglaudos fondų, iš e, infrastruktūros tinklų priemonės projektų atimti tam tikrą dalį, tačiau siekiant užtikrinti, kad šiame procese dalyvautų taip pat šalis, kurios negauna finansavimo iš sanglaudos fondo. Manau, kad e, šiais būdais to nepasieksime. Ponas Piperi, jūsų pasiūlymai neš tik daugiau sumaišties ir Junkerio planas nebus įgyventas, jeigu norite ką nors išspausti iš pagal pirmąjį B punktą, tai turėtumėte paaiškinti, kaip tai padarysite ūkininkams, kurie ir dabar jau yra pakankamai sudėtingoje situacijoje. Ponas Rikė ir aš kartu su kolegomis iš biudžeto labai įdėmiai vertinome atskiras biudžeto sritis ir pasirinkome tas, iš kurių atėmus dalį finansavimo nenukentėtų labai smarkiai kitos sritis, todėl pasirinkome infrastruktūros tinklų priemonės ir horizontas 2020. Ir ponui Endžiuliui, ar kaip jo ten yra pavardė, noriu pasakyti tiksliau paprašyti iš komisijos e, papildomos informacijos, kadangi nedažnai su komisijos atstovais sustinkame, dažniausiai sustinkame ne su finansų generalinio direktorato atstovais, tačiau su transporto generalinio direktorato, jeigu jūs e, labiau koordinuotumėte veiksmus tarpusavyje, tai visiems mums būtų lengviau, jeigu bus pasitelkiamas tiek projektų obligacijos, tiek metiniai biudžetai tvirtinami tai aš manau, kad dėl to problemų neturėtų kilti, nes projektinės obligacijas galima tiek nacionaliniu mastu, tiek tarptautiniu mastu pardavinėti gyveninant atitinkamus projektus, galiu pateikti atitinkamų pavyzdžių. Ir jūsų minėtos priežastis yra nepakankamas tam, kad e, ta sistema neveiktų dėl sąskaitų. Junktinėse valstijose kiekvienais metais e, vyksta streikai prieš Obamos administraciją dėl to, kad metų pabaigoje e, pritrūksta viešojo sektoriaus darbuotojams e, finansinių lėšų, tai mes negalime to leisti. Turime pasiūlyti pakankamai stabilumo, remdamiesi patikimu ES biudžetu, kuris, kuriame turėtų būti numatomos atitinkamos garantijos ir nenorime, kad kiekvienais metais reikėtų paskubomis ieškoti trūkstamų finansinių lėšų. Junkerio programa buvo patvirtinta, infrastruktūros tinklų priemonė buvo išplėtota, buvo patvirtinti atitinkami projektai, jų atrankos kriterijai, sprendimai buvo patvirtinti taryboje, valstybėse narėse, vyriausybėse, pramonė pritarė. Taigi dabar turiu pasakyti, kad e, nesužlugdykime šios priemonės, į kurią daug laiko ir pastangų investavome ir komisija neturėtų visuomet vadovautis tik tarybos pozicija, ji turėtų mums padėti patvirtinti tokį Junkerio planą, kuris būtų naudingas, kurio būtų remima Europos infrastruktūra. Galime jums pasiūlyti kai kurios sprendimus ir užuot atsiuntę mums poną Kataininą, kuris nėra labai naudingas, turėtumėte jūs patys mums padėti susitarti su taryba. Nes dabar, man atrodo, kad iš 28 valstybių narių tik penkios pritarė teikiamis pasiūlymams o mano šalis Ispanija negali jokių papildomų lėšų skirti. Pono Moskovičiui komunikatas pateiktas komisijos vardu, manau, kad atveria mums tam tikrų galimybių. Komisija tuo tarpu turėtų raginti valstybės narės aktyviau palaikyti Junkerio planą. Ačiū. So. Eine erste Prüfung von Änderungsanträgen. Pirmasis pakeitimas svarstymas vyks kovo 26 dieną, tačiau jie bus išversti tik į anglų kalbą. Antrasis svarstymas su vertimu į visas kitas kalbas vyks prieš balsavimą balandžio 13 dieną. Vertimas į anglų kalbą bus paskelbtas internete kovo 25 dieną. Pakeitimų teikimo terminas abiems nuomonėms baigėsi 2015 kovo 19 dieną 12 valandą. Šią savaitę laiko turime nedaug, na, kadangi ant kortos pastatyti 350 milijardų, tai labai galima tą progą nus, sutrumpinti pakeitimų teikimo terminą. Aš iš tiesų per visą savo darbo laiką Europos parlamente dar su tokia situacija nebuvau susidūręs. Čia yra praktiškai premjera ir noriu paklausti komisijos, kodėl dabar taip skubame, nes manau, kad tikrai ramiai galėjome skirti e, pakeitimų rengimui ir svarstymui daug daugiau e, laiko. Ir e, šis klausimas tikrai nėra tokios svarbos, kaip tiksliau jis galėtų būti labai naudingas, pavyzdžiui, kovojant su klimato kaita arba kitas problemas susprendžia. Transporto komitete bus balsuojama balandžio 14 dieną plenarinėme posėdėje 2015 metų antrąją birželio savaitę. Gerai. Tuomet pereisime prie kito darbuotojų klausimo, ketvirtasis geležinkelių paketas. Trilogo sustikimų rezultatų pristatymas, posėdis dabar bus uždaras ir prašau visų tų, kurie neturi teisės dalyvauti uždarame posėdėje išeiti iš salės, žinoma, visi parlamento nariai turi teisę likti.